E, taip pat žiūri į poreikius, galėtų derinti savo praktiką ir galvoti, kaip e, siekti tūkstantmečio vystimosi tikslų. Baigdamas noriu pasakyti, kad tikiuosi, jog tarptautinės finansų institucijas galima sustiprinti šiuo metu. Mūsų bankininkai, mūsų suinteresuoti asmenys prašo daryti keletą dalykų. Pirmiausia, padidinti kapitalo bazę sustikime Londone buvo kalbama apie tokią galimybę. Aš manau, kad e, Pittsburgė kalbės banko atstovai apie tuos dalykus taip pat. Antras dalykas. Tiek pasaulio bankas, tiek mes, galvodami apie tai, kas laukia mažų pajamų šalių, iš anksto paskirstėme jau esančius išteklius E, tie ištekliai bus skirstomi šiais metais, jie buvo numatyti kitiems, dar kitiems metams. Mes galvojame apie esminę infrastruktūrą, bet mes taip pat turėtume žinoti, ką reikės daryti 10-11 metais. Ir man regis yra svarbu, kad mūsų akcininkai, e, bankai e, žinotų, ką toliau daryti nes negalima paprasčiausiai atkelti lėšų e, iš kitų ar dar kitų metų iš juos. Mes turime žinoti, kas bus ir po šių metų. Taigi tiek norėjau pasakyti, o paskui aš galėsiu atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju, o dabar norėčiau pristatyti profesorę Irene Woods, kaip sakiau, ji parengė labai įdomų tyrimą mums tarptautinis atsakas į pasaulinę krizę ir pasaulinės finansų bei pagalbos architektūros keitimas. Profesorė Vuds yra tarptautinės politinės ekonomikos profesorė. Ji dirba pasaulinės, e, dirbo pasaulinės ekonominės programos valdymo srityje. E, E, do, Oksforde taip pat domisi Bretton Woods sistema tarptautinių valdos fondų pasaulio bankų. Taigi žodis jums 15 minučių. Labai ačiū. Afrikos plėtros banko grupės pirmininkas leido jums įsivaizduoti tai, kad dirba e, šiuo metu Junktinės tautos, e, pasaulio bankas ir ką jie vadina netidėliotinais reikalais spręsti. Taigi, besivystančioms valstybėms, kągi reiškia šis tarptautinės atsakas praktikoje, kaip jau buvo pasakyta, TVF ir pasaulinio, pasaulinio plėtros banko yra keletas poveikio aspektų. Finansinė krizė, kaip jūs visi žinote, yra tai, kas kilo Junktinėse valstijose, Europoje ir tai viršijo bet kokių vystimosi, bet kokių besivystančių valstybių įtakos ribas. Ir poveikis buvo vienas iš didžiausių ir ilgiausiai besitęsiančių Šioms valstybėms, šiose valstybėse deficitas pakilo labai smarkiai, labai smarkiai sumažėjo ištekliai, labai smarkiai buvo sumažintas importas svarbiausių prekių ir tai atsiliepė augimui. Taip pat buvo labai smarkiai e, sumažinti privataus kapitalo srautai į šalis, kas taip pat padarė įtaką biudžeto įplaukoms. Taigi būtent Su tokiu poveikiu susiduria besivystančios valstybės. Ir tai pripažino pasaulinė bendruomenė, įskaitant e, didįjį dvidešimtuką. Taigi per man skirtą laiką aš norėčiau apibūdinti didžiojo dvidešimtuko atsaką ir savo prezentacijoje norėčiau atskleisti, kas iš tikrųjų yra vykdoma, kas buvo pažadėta, kas iš tikrųjų vyksta ir kokį poveikį tai turės ES ir Europos parlamentui bei šiam komitetui. Didžiojo dvidešimtuko atsakas buvo greitas, koordinuotas ir daug žadantis. Buvo pažadėti nauji ištekliai, TVF, buvo dar kartą atnaujinti įsipareigojimai teikti paramą, buvo e, pažadėtos naujos lėšos socialiniai apsaugai bei siekiant sušvelninti krizės padarinius mažiausiams valstybėms. 100 milijardų dolerių e, buvo paminėta, kurie turėjo būti skirti per vystimusi bankus ir TVF jau dabar skyrė tiesiog rekordinės paskolų sumas. Taigi stebėtojui atrodo, jog krizė yra valdoma. E, skiriami nauji ištekliai, ir žinoma tai švelnina krizės padarinius besivystančiose valstybėse. Tačiau dabar pažvelkime, kas slypi už šio bendro įspūdžio ir norėčiau atskleisti Jums keletą e, tyrimo aspektų ir išsamų tyrimą Jūs turite prieš savo akis. Taigi pradėkime nuo TVF atsako. Kaip jau sakiau, Tarptautinis valiutos fondas šiuo metu skolina rekordiškai daug Jis sušvelnino savo fiskalinius ir infliacijos rodiklius. Tačiau, kalbant apie 18 naujų susitarimų, kuriuos sudarė TVF nuo krizės pradžios, 82 procentai iš tų paskolų iš tikrųjų yra skiriami valstybėms esančioms Europos ribose. Ir kaip mini mano tyrimas, 1,6 procento naujų paskolų ir norėčiau pakartoti, 1,6 procentai naujų paskolų yra skiriama valstybėms esančioms e, Sapsaharos regione Afrikoje. Tai patvirtina tai, ką išreiškė Pasaulio bankas kaip nerima keliantį dalyką. Nauji ištekliai yra skiriami aukštų pajamų bei iškylančioms ekonominės valstybėms. Ir šių metų beželio mėnesį Tarptautinis valiutos fondas jungtinėse tautose pasakė, jog jie gali skirti tik apie 2 procentus išorinių, išorinio finansavimo e, žemų pajamų valstybėms. Kitaip tariant, jeigu pažvelgsime į TVF atsaką, itin didelės sumos yra skiriamos labiau išsivyščiusioms valstybėms ir matome didžiulį atotrukį tarp mažiau išsivyščiusių valstybių, kurios susiduria su didžiausiais krizės padariniais. Taigi pažvelkime dabar į Pasaulio banką. Didysis dvidešimtukas žadėjo skirti naujus išteklius per daugia šalę sistemą ir iš tikrųjų Pasaulio banko prezidentas Robertas Zelikas paragino valstybės skirti 0,7 procentus jų stimulacinių paketų į fondą, e, kurį sudarė šis bankas. Šis fondas iš tikrųjų gavo nulį įnašų iš didžiojo dvidešimtuko valstybių. Nėra jokio naujo fondo. Yra trys nedideli Trestiniai fondai, kurie buvo įsteigti kilus pasauliniai maisto kriziai, žinoma, Europa čia įnešė 48 milijonus eurų. Tačiau sprendžiant šios finansinės krizės padarinius ir jų poveikį besivyšančioms valstybėms, yra siekiama susitvarkyti su esamais ištekliais ir čia norėčiau Jums akcentuoti keletą dalykų. Pirmiausia, tai reiškia, jog didžioji atsako dalis yra esamų įsipareigojimų ankstesnis įvykdymas. Tai reiškia, jog valstybė jau buvo susidėrėjusi dėl tam tikros paskolos arba lengvatinės paskolos su pasaulio banku ateinantiems trejams metams ir pasaulio bankas paankstino šios paskolos skyrimą dabar tačiau dėl to susidarė labai didžiulė spraga. Būtent šios lėšos jau buvo įtrauktas į tos valstybės poreikių biudžetą. Tai yra tiesiog trumpalaikė priemonė, tačiau tai sukūrė didžiulę vystimosi problemą. Antras aspektas - pasaulio bankas turi naudoti savo esamus išteklius, kaip įprasta ir mano tyrime aiškinama, jog pasaulio bankas teikia lengvatinės paslaugas žemų pajamų valstybėms, tačiau čia susidurėma su didžiuliais suvaržymais dėl to, jog reikia atsižvelgti į valstybės e, reitingus ir šios lėšos yra skiriamos specifiniai valstybių grupiai. Savo tyrime aš analizuoju, kiek tai atspindi tai, jog valstybės, kurios labiausiai suduria su krizės padariniais, gaus reikiamas lėšas. Ir šiame tyrime jūs pamatysite, jog didelis valstybių skaičius, kurios labai smarkiai nukentėjo nuo šios krizės, neturės teisės gauti tų lėšų, kadangi jos turi nepakankamą reitingą. Kitaip tariant, pasaulio banko paskolų teikime taip pat yra didžiulės spragos ir tai daro didžiausią įtaką mažiausių pajamų valstybėms, kurios iš tikrųjų yra labiausiai paveiktos šios krizės. Taigi situacija yra tokia, jog didysis dvidešimtukas e, šios valstybės greitai ėmėsi atsako į krizės padarinius, tačiau buvo sprendžiamos sprendžiami svarbiausi krizės aspektai, tačiau mažiausių, mažiausias pajamas gaunančios valstybės liko paraštėse ir pažadai globoti šias valstybės nėra visiškai gyvendinami ir ES turi galvoti apie keletą dalykų apie išteklius, lankstumą ir spartumą, kuriuo teikiamas atsakas į pasaulinę krizę. Per praėjusius dešimt metų ES padarė didžiulę pažangą. Ji pirmavo siekdama tūkstantmečio vystimosi tikslų, tapo pasaulio didžiausia donore, kalbant tiek apie dvišalius, tiek apie daugiašalius susitarimus teikti paramą. ES pasiekė įspūdingos pažangos, siekdama tūkstantmečio vystimosi tikslų, o dabar šie tūkstantmečio vystimosi tikslai buvo tiesiog išmesti šiukšliadėžę, kuomet buvo susidurta su šia krize. Ir jūs pamatysite platesnę analizę mano tyrime. Galiausiai norėčiau pasakyti, jog mano tyrimas taip pat analizuoja valdymo reformas e, TVF ir Pasaulio bankė ir keliamas klausimas, ar reikia siekti šios reformos. Atrodytų, jog ne, per praėjusius dešimt metų e, TVF reforma, Pasaulio banko valdymo reforma susilaukė daugybės diskusijų ir dabar, sprendžiant pasaulinės krizės padarinius, matome, jog reforma nebuvo tinkamai vykdyta. Taigi, man atrodo, jog dabar reikėtų tai nukelti vėlesniam laikotarpiui. Mano tyrimas e, jums nurodo tris priežastis, kodėl reikėtų e, vykdyti reformas. Pirmoji priežastis yra tai, jog sprendžiant šios krizės padarinius, besivystančios naujai iškylančios valstybės, tokios kaip Kinija ir Indija, Brazilija ir kitos, yra itin svarbios. Kinija yra valstybė turinti didžiulį likvidumą, didžiulius išteklius. Joje yra didžiausia augimo ir prekybos programa. Taigi Sprendžiant krizės padarinius, labai svarbu tinkamai bendrauti su Kinija. Tačiau kodėl Kinija turėtų e, dalyvauti pasaulio, e, pasaulio banke ar TVF valdyboje ne visomis teisėmis, jeigu ji nemato, jog ten yra tikras daugiašališkumas ir jeigu mato, jog yra tik didžiojo septyneto ar didžiojo aštuoneto įtaka. Taigi, e, kalbant apie naujus susitarimus, teikti paskolas, Kinija, Brazilija ir Indija juose nedalyvauja. Jos nedalyvauja tose naujose paskolų linijose, kurias teikia TVF. Taigi, kodėl mes galėtume tikėtis, jog jos dalyvaus tokiuose paskolų susitarimuose, jeigu tos institucijos neatsižvelgia į tas valstybės tuo pačiu laipsniu kaip į kitas didžiojo aštuoneto valstybės. Taigi, galbūt reikėtų pagalvoti apie reformą kitais aspektais, kadangi sprendžiant šios krizės poveikį besivystančioms valstybėms, mums reikės įtraukti tas valstybės į e, sprendimų prieimimo procesą. Ir jos privalės suvokti, jog šios institucijos yra lygiai tiek pat svarbios joms kaip ir didžiojo septyneto valstybėms. Ši krizė demonstruoja, jog abiems šioms institucijoms reikia geriau reaguoti į mažiausiai išsivyščiusių valstybių poreikius. Ir jokia organizacija pasaulyje negali veikti efektyviai, jeigu ji tinkamai nereaguos į savo klientų poreikius. Taigi mažiausiai išsivyščiusių valstybių vaidmuo organizacijose privalo tapti svarbesnis, būtina reaguoti jų poreikius, būtina padaryti, kad šios organizacijos tapu, taptų efektyvesnės, būtina, kad būtų priimti strateginiai sprendimai ir kad jie būtų įgyvendinti. Ir pasaulio banko valstybės narės privalo priimti sprendimus ir privalo prisijimti politinę riziką būtina sumažinti riziką ir vengti biurokratizmo tam, kad šios organizacijos taptų efektyvesnės, greičiau reaguojančios ir geriau sugebėtų prisimti politinius šios krizės padarinius. Taigi dėl šios priežasties tyrime nurodoma visa eilė priemonių, kurių galėtų imtis ES ir ES parlamentas skubiai tam, kad būtų galima greičiau reaguoti į krizės padarinius, kad būtent šios finansinės organizacijos galėtų geriau tvarkyti su krizės padariniais. Ačiū. You, professor, Ačiū profesorė už šį labai įdomų pasisakymą, kuris mums teikia daug informacijos profesorė Profesoriu Kabaruka, norėčiau Jums dabar vėl suteikti žodį, kad Jūs galėtumėte sureaguoti į Ren Wurz pasisakymą. Much, uh, professor, but... Uh, Ačiū, e, pirmininkė, aš dar nesu profesorius. Mes, aš manau, čia prezidiume turime puikią profesorę. Uh, Aš norėčiau pabrėžti du dalykus, kuriuos pasakė Renvurts. Tai yra, kad tarptautinių finansinių institucijų atsakas yra suvaržytas tų sistemų, pagal kurias jos veikia. Visų pirma, lėšos skiriamos valstybėms pagal tokią sistemą, kuri yra grindžiama tų valstybių rezultatais. Tai gerai, aišku, kad lėšos yra skiriamos tuo met, kai žinai, kad e, jos bus efektyviai e, panaudotos ir duos rezultatų. Tai yra efektyvi politika, tačiau ji netokia efektyvi reaguojant į valstybių poreikius, ypač krizės laikotarpiu. Tai pirmas pastebėjimas. Antras pastebėjimas yra tas, kad profesoriaus teigiamai pasisakė tarptautinių institucijų atžvilgių, mūsų banko atžvilgių, pavyzdžiui, dėl 2010-2011 mm, metų lėšų avansavimo panaudojimo šiais metais. Mes žinome, kas bus po dviejų metų. Tai yra esmė. Taip pat turiu pridurti, kad tokiame žemynė kaip mūsų, kur daug valstybių brenda iš konfliktų, nėra realu tikėtis, kad e, jų rezultatai e, būtų pakankamai geri, e, vertinant praeitį, kad būtų galima tikrai pritaikyti būtent tokią finansavimo sistemą. ES, ES komisija, man atrodo, čia galėtų labai efektyviai veikti, nes jų netaip, netaip varžo tokia sistema, tokia formulė. Aš manau, kad tokiu atveju galima būtų veikti ne vien tik tai pagal tą sistemą, kuri grindžiama vėl rezultatais. Afrikos vystimosi bankas galėtų būtent panaudoti, suteikti tą pagalbą, kuri vadinama e, pagalba trapioms valstybėms. Tai yra priemonė, kuri skirta padėti valstybėms išbrendančioms iš konfliktų, kurios neturi gerų praeities rezultatų, galėtų, kuriais galėtų pasigirsti, tačiau turi milijonus vaikų, kuriams reikia mokyklų, vakcinacijos programų ir taip toliau. Tai yra ta bendra programa kuri nebūtinai patenka į e, rezultatais grindžiamą sistemą aš labai tikiuosi, kad tikrai pasimokysim iš šios krizės ir e, pritaikysim būtent tokias sistemas. E like... Kadangi aptartas ir ES atsakas, apie tai užsiminta, aš norėčiau pakviesti komisijos atstovus sureaguoti į tai, pakalbėti apie ES indėlį. Penk, penkias minutės prašom. Ačiū pirmininkė, noriu pabrėžti, kad komisija pritarė daugeliui E, tų dalykų, kurie buvo išsakyti e, krizės padarinių analizėse, kurias tik ką girdėjome. Priešingai nei rodo prognozijas, kuriuose buvo sakoma, kad besivystančios valstybės um, nepajaus krizės padarinių, kadangi jos pakankamai yra atskirtos nuo tarptautinės finansinės sistemos, vis tik tai mes matome, kad besivystančios valstybės tikrai labai kenčia dėl tos krizės. Um, labiausiai jos kenčia dėl e, krizės padarinių, kurie susiję su maisto krize, energetikos krize, finansinė krize, ekonominė krize. Aš nesileisiu per nelik daug į detalės dėl įvairių krizės persidavimo besivystančiams valstybėms kanalų. Uh, analizės mes žinome, kad finansų krizė turėjo daug padarinių dėl to, kad nebeliko kreditų, kapitalo, kuri galėtų panaudoti iš krizių išbrendančias valstybės. Bet taip pat reikia užsiminti ir apie bendrą ekonomikos sulėtėjimą visame pasaulyje dėl to, augimo tempai itin sulėtėjo ir besivystančiose valstybėse. pagrindinių žaliavinių prekių kainos labai nukrito. Uh, pasaulio priekybos apimtis labai sumažėjo, taip pat ir be, be besivystančioms valstybėms, dėl to e, sumažėjo jų įplaukos ir taip toliau. Finansų krizės makroekonominius padarinius dar stiprina kiti elementai, todėl besivystančios valstybės susiduria su socialinė krize ir tai gali sutrukdyti tolesnėms perspektyvoms, jos nebus įgyvendinti įgyventos ten tūkstančio vystimosi tikslų nebus pasiekta. Besivystančios valstybės negali išlaikyti socialinių išlaidų aukšto lygio įgyveninti reformų, todėl e, auga nedarbo rizika. E, TDO taip pat nerimauja dėl to, kad e, pažeidžiamas dar auga tokio problematiško darbo apimtis, tai čia reikėtų kalbėti apie e, vaikų, moterų darbą ir taip toliau. Be to mažėja pajamų, ne, mažėja darbo vietų dėl krizės ir todėl auga a, e, socialinis, politinis neramumas a, e, tose ypač trapiose valstybėse. Tai toks būtų bendras poveikis, kurį patiria besivystančios valstybės. Reikia pabrėžti, mes puikiai žinome, kad krizės poveikis yra labai skirtingas skirtingose valstybėse, skirtingose valstybių grupėse, gyventojų grupėse, e, priklausomai nuo to, kiek yra jie pažeidžiami ir kiek yra atsparus išorės e, šokams, išorės poveikiui. Todėl mes labai atidžiai stebime krizės poveikį besivystančiams valstybėms draugė su mūsų um, delegacijomis. Pagal tai uh, formuojame savo atsaką, kuris buvo suformuotas iš karto po G20 sutikimo um, Londone. Buvo komisijos pasiūlytos 28 priemonės. Uh, komunikate, kuris pavadintas pagalba besivystančioms valstybėms susidoroti su krize. Šis komunikatas buvo patvirtintas ir daugelis priemonių buvo patvirtintos tarybos gegužės 18 dienos išvadose. Aš trumpai dabar pristatysiu tas įvairias um, priemonės, kurias patvirtino taryba. Tarp šių priemonių yra tokios priemonės kaip antai. Uh, pagalbos įsipareigojimų vykdymas, vystomosios pagalbos panaudojimas naujom, naujų, naujų išteklių, naujų šaltinių paieškoje. Komisija siekia sureaguoti, kad nebūtų cikliškumo, užkirsti kelią cikliškumą, kad būtų užtikrintas užimtumas, kad būtų um, pagalbos efektyvumas didinamas, kad žemės ūkiai būtų padidintoje pagalba, kad būtų žalesis augimas, privat, privatus sektorius būtų skatinamas, būtų užtikrinamas stabilumas ir e, labiausiai pažeidžiamų sluoksnių apsauga. Greta šių priemonių komisija dar nusprendė mobilizuoti iki 500 milijonų mm, lėšas iš įvairių nacionalinių e, indikatyvinių programų iš 10 EDF pagal e, Flex pažeidžiamumo mechanizmą. Tai yra priemonė, kuri yra paremta poreikiu ir skirta padėti besivystančioms valstybėms, kurios yra labiausiai pažeidžiamos iš AKR valstybių, kurių atsparumo lygis yra labai menkas tam, kad tos valstybės galėtų užtikrinti prioritetinės išlaidas ypač socialinėme sektoriuje. Ši priemonė pagrista poreikiu Todėl ar prašymai pagalbai yra tinkami finansuoti, vertina pačios AKR nacionalinės institucijos ir kriterijai yra atitinkamai standartizuoti. Pavyzdžiui, ekonominis, socialinis, politinis pažeidžiamumas būtų vienas iš kriterijų, liekamieji finansavimo trūkumai ir tai, kiek m, mm, tokį atotrukį, kiek trūksta finto, finansavimo gali padengti pačios AKR valstybės. Taip pat tų valstybių pasisavinimo e, gebėjimų stiprinimas per biudžeto rėmimo programas ir socialinių tinklų kūrimą arba esamų tinklų stiprinimą. valstybių sąrašas jau yra patvirtintas šiam mechanizmui. Dabar mes vedame konsultaciją konsultacijas tarp tarnybų, kurios iš tų valstybių gaus finansavimą iš EDF 2009 metais ir 2010 metų pradžioje. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dabar žodį suteiksiu komiteto nariams. Turime sąrašą norinčių pasisakyti. Ponas Mišel bus pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju abiems prelegentams už pasisakymus. Manau, kad visa, ką jūs sakėte, yra visiškai priimtina, derama ir teisinga. Bet norėčiau pasakyti jums, kad reikia galvoti realistiškai mūsų pačių šalyse labai nemažai problemų yra. Aš pats e, visai neseniai radijos studijoje e, diskutavau su moterimi, kuri dirba prieglaudoje padedančia žmonėms mirštantiems nuo vėžio. Ir mane šokiravo esanti sunki padėtis. Taip pat visai neseniai uh, uh, Airijos vienas laikraštis e, parašė labai liūdną, gluminantį straipsnį, e, kuriame sakoma, kad mums nereikia valdymo reformų e, TVF ar pasaulio bankė, bet mums reikia kažką keisti besivystančiame pasaulyje. Iš tikrųjų, besivystančios šalis reikia, turi kažką daryti, turi dėkti reformas Aš noriu, kad jūs tai suprastumėte. Aš buvau pranešėjęs dėl maisto pagalbos priemonės pernai. Mes e, kalbėjome apie milijardą ir eurų kaip pagalba, bet buvo nepaprastai sunku iš tarybos e, ir kitur išprašyti tų pinigų ir aš nežinau, ar pavyko galiausiai surinkti tas lėšas, nes nepaprastai sunku tą padaryti buvo. Ir jūs taip pat turite žiūrėti į, po, į tai, kad reikia keistis. Demokratija yra vienas iš svarbių klausimų jūsų darbo tvarkė. Demokratinės reformas tarptautinėse institucijose ir demokratinės reformos besivystančiose šalyse yra vienodai svarbios. Mes turime pradėti dirbti. Mane šokiruoja tai, kad 1,5 iš naujų paskolų, kurias skiria TVF, tik 1,6 procento skirta Pietiniai Afrikai. Tai yra šokiruojanti žinia. Man atrodo, kad reikia kažkaip visus procesus paspartinti ir siekti pokyčių. Norėčiau uh, e, dr. Kaverukos paklausti kai ko. Aš e, buvau nuvykęs į Ruandą, mačiau, kaip e, Olandijos ir Britanijos vyriausybės uh, dirba siekdamos įtvirtinti nuosavybę turto. Ką jūs darote Afrikoje plačiau šiuo konkrečiu klausimu? Dar vienas trumpas pastebėjimas. Iš tikrųjų įdomu tai, kad sustikimas numatomas Pittsburgė. Man atrodo, kad JAV yra numačiusios kol kas skirti tik tai 0,1, 0,2 procento pagalbai. Tai labai iškalbus e, rodiklis. Galbūt e, Obama žmonės, kurie suteikia labai daug vilties, galėtų konkrečiai pasakyti, kiek tai siejasi su besivystančiu pasauliu. Ir e, Britanijos ministras pirmininkas gal, parodė, ką galima padaryti. Jis kalbėjo apie tai Glen Eaglese. Ir aš e, kaip e, Daktaras Kabruka pasakė taip pat, manau, kad Afrika turėtų turėti galimybę e, dalyvauti tame dideliame sustikime. Ačiū dabar ponas Giorins. Ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pasisakiusiems už labai svarius pasisakymus. Mūsų situacija dabar dvigubai absurdiška. Pirmiausia, dėl to, kaip elgėsi institucijos Europos valstybėse. ES 27 valstybės narės e, bando kovoti su ekonomikos krize. Mes turim sutelkti paėgas ir užtikrinti, kad pridedame papildomą vertę bendrijos metodui tačiau mes suvokėme, kad Beninas ar Gana, sakome, kad gali pačios bandyti išsisukti. Tai yra absurdiška, nei viena AKR valstybė, o AKR šalis yra mūsų didžiausias partneris vystomajame bendradarbiavime. Taigi ne vienai iš tų šalių nestovaujama didžiame dvidešimtuke ar kokia nors institucija sistemoje, apie kurias jūs taip pat kalbėjote. Tai yra absurdiška padėtis. Antras pastebėjimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad vos 2 procentai, mažiau negu 2 procentai paskolų skirta pietiniai Afrikai. Aš dar kartą pasakyčiau, kad tai absurdiška. Kodėl ne atšaukėme skolų ir nepadedame šalims jų gyvenimui įsisukti. Man sakė, kad vakarų Afrikoje komerciniai bankai turi perteklinio likvidumo. Aš norėčiau, kad jūs tai patvirtintumėte. Egzistuoja poreikiai, instituciniai skolintojai negali jų patenkinti, bet tuo pačiu metu jūs turite likvidžių lėšų ir jos nėra suteikiamos niekam. Niekas neturi prieigos prie jų. Kodėl taip yra? Ar E, taip yra dėl įsisavinimo galimybių stokos ir jeigu taip, tai reikia šį klausimą kažkaip spręsti. Dar vienas pastebėjimas, vienas absurdiškas dalykas. Tai yra atsakomybės pareigų fragmentavimas, kai kalbame apie pasaulio valdymo sistemą. Pažiūrėkime į TVF. Jis teikia trumpalaikės paskolas, pasaulio bankės, bankas ilgalaikės, Kinija nenori kur nors dalyvauja tik simboliškai, jeigu ir dalyvauja. Bet tai turi nepaprastai didelės žalos neoficialiai ekonomikai Afrikoje. Pažiūrėkime į PPO antidempingo taisyklės ir kitas problemas. Jeigu TVF ir Pasaulio bankas bei PPO dirbtų kartu ir siektų užtikrinti bendradarbiavimą valdymo dalykuose, ir jeigu galėtume įtraukti tarptautinę darbo organizaciją, Kol kas e, ji tik tai simboliškai prisideda prie diskusijų, bet jeigu visos tos organizacijos galėtų dirbti kartu, tai mes galėtume kažką išjudinti. Mums reikia radikalaus pokyčio e, mūsų darbuose, kitaip mes neįspręsime problemo. Galutinis pastebėjimas. Tam, kad pasiektume tūkstantmečio vystimosi tikslų, Mums reikia užtikrinti gerą augimo tempą Afrikoje. Mes čia kol kas atsiliekame nuo numatytų skaičių ir vyksta ekonomikos sulėtėjimas. Taip pat tai susijęs su gimstamumo lygiu. Galime stengtis kiek tik tai norime Aš e, šiaip jau sveikinčiau komisijos pastangas, bet reikia spręsti problemas iškilusias, nes kitaip mes neprieisime prie problemų esmės ir jų neišspręsime. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau, nuo ko pradėti, bet galbūt nuo tam tikros kontroversijos. Galbūt yra dramblys čia salėje ir mes apsimetame, kad jo nematome. Aš į Aziją vykstu gana dažnai, nes ten turiu daug ryšių. Kinija auga 9 procentais, Indija 8. Šį rytą Bloomberg e, pranešė, kad mano gimtoji šalis Šilanka auga greičiau negu bet kuri pasaulio šalis ir tai yra geriausia vieta investicijoms. Tai apie tai kalba Bloomberg agentūra. E, Taigi Azijos šalis auga nepaprastai dideliu greičiu. 75 e, procentai pasaulio augimo per e, ateinančius ketverius metus ateis iš Kinijos, taip jau bent sako TVF. O visa kita, visų kitų prasidės Indija ir kitos šalis. Kai aš žiūriu dabar į Britaniją ir Europos erdvę, ji traukėsi augimas mažėja. Gal tiek Vokietija, išskyrus gal Vokietija ar Prancūzija, visa kita Europa, jos augimas mažėja. Taigi, ponė pirmininkė, aš matau, kokia yra įvairovė, kaip skiriasi judėjimo kryptys. We, mes turbūt turėtume kartoti tas pačias, nustoti kartoti tas pačias mantras, kurias kartuojame jau 60 metų ir nebeapgaudinėti pačių e, savęs. Ponas Mičelas kalbėjo apie savo ir mano šalį, mes matome, kiek yra švietimo ir kitų problemų. E, ir tuo pačiu metu Europos vadovai atsistoja ir pradeda kalbėti, kaip jie padeda besivystančiam pasauliu. Paskui pasižiūrime į skaičius, matome, kad jie iš vis nieko nedaro. Jie bando kalbėti savo rinkėjams, bandydami nuraminti jų sąžinę. Tačiau tiesa yra tokia, kad atsiranda bipolarinis pasaulis. Tai, aišku, yra mums didžiulė problema, bet bet mes turime suprasti, kad tie du poliai pasaulyje vystosi labai greitai ir mes turime įsijungti šį procesą, nes kitaip uh, vėl ateisime į komiteto posėdžius, vėl tos pačius dalykus kartosime, o uh, matysime, kad mūsų pačių ekonomika vis labiau nyksta. Ačiū. Dabar ponas Berman. Um, much, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą. Jūs abu paminėjote vieną dalyką, tiek ponas Kaberuka, tiek ponė Woods. Ponas Kaberuka pradėjo kalbėdamas apie tai, jog mums reikia inovuoti tai, jog parama teikiantys fondai dažnai susiduria su sudėtingomis procedūromis ir sunku prie jų prieiti. Pone Woods, pasakėte, jog reikia inovacijų iš Europos komisijos. Ir jūs abu kalbėjote apie išteklių lankstumą, apie greitį. Ir būtent Europos institucijos turi imtis tokių žingsnių. Iš tikrųjų, ne visiškai prisimenu, ar kuris nors iš jūsų paminėjote Europos investicijų banką. Tačiau man būtų labai malonu, jeigu jūs galėtumėte labai konkrečiai atsakyti, kokiu būdu Europos komisija sprendžia e, šias problemas, būtent išteklių lankstumo ir inovacijų e, problemas, atlaisvinant išteklius, e, skiriant lėšas. Taip pat, ką galima būtų padaryti, kad Europos investicijų bankas taptų tikrų vystimosi banku. Ačiū. Aš pati esu kalbėtojų sąraše, taigi manyčiau, jog mes turime istorinę prievolę. Ir norėčiau pabrėžti tai, kokios neproporcingos yra priemonės, kurias turi vykdyti Bretton Woods institucija. Mes turėtume prisiminti, jog prieš G20 susitikimą Pasaulio bankas turėdavo per metus skolinti 25 milijonus dolerių. Ir man atrodo, jog ponas Kaberuka ir būtent Afrikos plėtros banko bankas e, skyrė 5,6 milijonus dolerių. Taigi, Tarptautinės valiutos fondas e, turėjo apie 200 milijardų e, dolerių, e, kurie buvo skirti. Vėliau buvo nuspręsta skirti tūkstantį milijardų. Taigi matote, kad prieš 2008 e, rugsėjo 30 dieną įvykusio Merlin Lynch krize buvo sumokėta 16 milijardų dolerių premijoms, taigi matome, jog tai buvo daugiau negu kad ištekliai kuriuos skyrė Pasaulio bankas ir Afrikos plėtros bankas. Taigi planas išlaikyti Europos ekonomiką ar JAV ekonomiką buvo vertas 1 trilijardą dolerių kiekvienam iš šių žemynų. Taigi mes kalbame apie lėšas sudarančias šimtus dešimtis milijonų, trilijonų dolerių. Taigi, dabar matome, jog situacija yra tokia kaip ir anksčiau. Į pasaulio vystimosi problemas nėra atsižvelgiama taip, kaip turėtų būti. Tačiau mes turime galimybę, galbūt taip pat ir čia, kažką nuveikti šioje srityje. Mes negalime pasyviai stebėti, netgi turėdami nedidelius išteklius, kokius turi TVF, jie skiria 1,5-1,6 procentų lėšų žemas pajamas gaunančiams valstybėms. Taigi mes turime veikti labai efektyviai per ateinančius mėnesius. Dabar suteikiu žodį ponui Kašman. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu kalbėti po jūsų. Aš tikrai pritariu viskam, ką jūs pasakėte. Profesorė Wood, sveikinu jūs e, parašius tokį puikų tyrimą. E, vakar per pietus ne visiškai spėjau jį perskaityti. Aš skaičiau jūsų rekomendacijas ir iš tikrųjų ši krizė iš tikrųjų įnešė naujos gyvybės į senąją TVF instituciją, kuri pastaraisiais metais pradėjo trauktis. Mes tikrai turime atsižvelgti į Kiniją, Indiją, Braziliją ir įtraukti jas į sprendimų prieimimo procesą, nors mes to galbūt ir ne visiškai norėtume. Komisija kalba apie paramos efektyvumą, apie valdymą, kaipgi mes galime padaryti paramą efektyvesnę, jeigu valstybės narės yra pasirengusios sumažinti ES e, paramos biudžetą. Man atrodo, jog tai yra nelogiška Kaip mes galime valdyti, jeigu negalime e, išmaitinti, suteikti pastogės ar vandens? Taigi forma yra būtinas dalykas, būt, būtina įvykdyti reformas. Aš sutinku, jog būtina vykdyti reformas visose, visose šiuose institucijose, tačiau dabar norėčiau e, atsiriboti nuo kolegų pastebėjimų Aš norėčiau pasveikinti savo ministrą pirmininką, būtent dėl to, jog Junktinė karalystė iš tikrųjų didina savo paramą ekonominių problemų ir nuosmukio laikotarpiu. Ponas Dyva ir ponas, ponas Dyva neigia situaciją, o ponas Mičelas išvelgia į realybę. O realybė yra štai kokia. Industrinis pasaulis sukūrė šią krizę, ji buvo sukurta dėl godumo ir dabar išsivystęs pasaulis nori, kad skurdieji vargšai už tai sumokėtų. Realybė yra tokia. Aš augau rytų Londone, labai skurdžioje šeimoje, skurdžiame rajone. Mes turėjome Romos katalikų bažnyčią, kuri prašydavo, kad skurčiausiai gyvenantieji žmonės skirtų lėšas, kurios būtų siunčiamos į Afriką tam, kad būtų galima padėti vargšams. Uh, realybė, ponas Mečelai, yra tokia, jog jūs ir visi kiti turėtų žinoti Airijos istoriją. Mes turime turėti drąsos kurti viešąją nuomonę šiais klausimais, o nesekti ją. Jeigu mes to nedarysime, aš turėjau drąsos ir mandagumo išklausyti jūsų, todėl prašau dabar išklausykite manęs. Ar galėtume susitarti? Aš dar nebaigiau, jūs galite man nepritarti, tačiau norėčiau tęsti. Kiekvienas iš mūsų turime savo šalis. Mūsų šalis turi savo istoriją. Mes augome iš skurdo. Ir jeigu kiekvienas iš mūsų kolektyviai nepasimokysime iš mūsų istorijos, mes ir toliau ją kartosime. Taigi, pažvelkime į tai, kas vyksta pietinėje Afrikoje konkrečiai. Ir jūsų tyrimas tikrai išsamei tai sprendžia. Taigi norėčiau pakalbėti apie keletą aspektų, e, ką daro mūsų išsivystęs pasaulis pietinėje Afrikoje. Tie žmonės kilę iš Afrikos, kurie dirba išsivyščiusiame pasaulyje vakaruose, nebegali siūsti lėšų savo šeimoms. Tai yra didžiulis poveikis jų ekonomikai. Pakalbėkime apie investicijas tose šalyse, kurios uh, išnyko dėl to, jog mes nebeperkame iš jų. Pažiūrėkime į naftos kainą, kuri sumažėjo ir kas padarė didžiulę įtaką pietinės Afrikos valstybėmis. Pažiūrėkime į mineralų kainas, kurios smuko ir pasiekė dugną dėl to, jog mes nebegalime gaminti. Aš priklausau partijai, kurios ideologija sako, jog uh, tai, kas nutinka kažkam kitam, yra lygiai tiek pat svarbu, jeigu tai būtų nutikę man. Aš didžiuojuosi tokia ideologija, didžiuojuosi tokiais principais ir dėl to dėkoju jums abiems už jūsų indėlį. Mes jūs remsime jūsų pastangose vykdyti reformas. Tačiau tos valstybės, kurios mus nuvedė į šį didžiulį nuosmokį, privalo prisimti atsakomybę. Ačiū. Pana Zėme, prašom žodis jums. Ja, recht, <clears throat> recht herzlichen Dank, Herr, Herr Kaschmann. Uh, ich... Labai ačiū. Uh, Pone Kašmin, man atrodo, jūs išreiškite tai, ką esu įsitikinusi. Daugelis žmonių taip pat jums pritartų. Ponas Dyva kalbėjo apie dramblį salėje, kuri neleidžia mums matyti realybės. Kokio dydžio yra tas dramblys? Bet kuriuo metu žmonės suvokė, jog pasaulinė krizė tiek praeitie, tiek ir dabar gali tam tikrų būdų būti atsieta tokiu būdu, jog ji nebegalės daryti įtakos besivystančioms valstybėms. Iš tikrųjų, aš nemanau, jog taip yra ir mes praradome vertingą laiką. Mes nesijėmėme veiksmų tinkamų laikų, tam, kad užtikrintume, jog mūsų veiksmai būtų efektyvūs. Dabar girdžiu, jog mes turėtume kalbėti apie tai. Mes turėtume spręsti krizę savo pačių valstybėse. Tai yra tiesa, tačiau nemanau, jog tai turėtų būti panaudojama kaip argumentas e, kvestionuojant vystomąją pagalbą. Vokietijoje per trumpalaikį laikotarpį mums pavyko sutelkti milijardus tam, kad galėtume išpirkti bankus. Vis dėlto mes apie tai diskutuojame išsamei, būtent apie tai, ar reikėtų skirti milijardus maisto e, krizės e, atsakui. Man atrodo, tai nėra tinkamas atsakas. Mes turime uh, išsiaiškinti, kokia yra dabartinė padėtis. Ir nemanau, jog mes turėtume kalbėti ar koncentruotis vien tik tai į situaciją mūsų pačių valstybėse, kuomet kitur esančios valstybės susiduria su krize. Aš turiu du klausimus. Pirmiausia, jau daug kartų buvo pabrėžta, kad migrantų siunčiamos lėšos namo smuko, sum, sumažėjo, aš norėčiau išgirsti apie tai daugiau. Taip pat, koks yra poveikis ES politikos migracijai. Migrantų siunčiamos lėšos e, sudaro E, tris kartus daugiau negu kad vystomoji pagalba. Tai buvo didžiulis indėlis vystimuisi. Antras klausimas yra susijęs su Europos investicijų banku. Aš nenorėčiau išgirsti apie tai, ką daro komisija, tačiau kokia yra savininkų atsakomybė užtikrinti, kad paskolos yra prieinamos, kad jos yra tinkamos ir kad teikiama reali parama per šį banką. Ačiū. Dabar suteikiu žodį ponui Gerer. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų pasisakymus. Aš manau, jog tai, ką jie mums pasakė ir iš savo diskusijų mes galime prieiti išvados, jog mes susidurėme su dvigubo pobūdžio krize. Ir šios abi krizės dalys yra glaudžiai susijusios, tačiau daugeliu aspektų tai yra skirtingi aspektai, jeigu pažvelgtume į krizės uh, pradžią. E, krizė kilo išsivyščiusiuose valstybėse ir ji buvo susijusi su tų valstybių pačių elgesiu. Tai buvo susiję su finansiniu dereguliavimu ir Greenspanas tai pavadino rinkų tiesiog ekstravagantiškumu. E, tam tikrose valstybėse mes matėme finansinius burbulus, kitose nekilnojimo turto burbulus ir besivysančiosios valstybės tapo, išsivyčiusios valstybės tapo aukomis tos krizės, kurią jos pačios ir sukūrė. Tačiau nepakankamai išsivyščiusios valstybės susidūrė su krize, kurios jos nesukūrė. Taigi mažėja investicijos, mažėja užimtumas, smunka augimas ir taip toliau ir panašiai. Ir vėl abi šios krizės skiriasi savo poveikiu. Išsivyšiusiuose valstybėse yra daromas poveikis augimui, tačiau tik per trumpalaikį laikotarpį mes turime susiversti diržus tik keletui metų. Tačiau mažiau išsivyšiusiuose valstybėse poveikis bus toks, jog tai nutrauks jų skurdo mažinimo programas. Ir tai nuves mus prie tokios situacijos, kuomet mes susidursime su ištisa karta, kuri turės kovoti su skurdu. Su visišku skurdu ir socialinė atskirtimi. Taigi atsakas, kurio įmamasi šios krizės akivaizdoje, skiriasi. Viena vertus mes turime didžiulius finansinius investicinius bankus, finansinius srautus, tačiau labai mažai yra skiriama besivystančioms valstybėms. Dar daugiau vystomosios pagalbos fondai ir lėšos iš besivystačiams valstybėms taip pat sumažėjo. Taigi krizės e, e, situacija dabar taip pat yra skirtinga. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse, Prancūzijoje, Vokietijoje, e, Atrodo, jog krizė jau baigėsi, yra matomi teigiami rezultatai, auga BVP, rodikliai rodo, jog iki 2010 metų vidurio krizė juose jau baigsis. Taip aš netrukus baigsiu. Kitose valstybėse mes matome, jog yra padaryta ne tiesiog didžiulė žala. Taigi tas įspūdis, jog krizė jau baigėsi, neleidžia mums imtis tinkamų veiksmų o mums reikia imtis tų veiksmų. Mums reikia imtis finansinių priemonių, imtis finansinių priemonių prieš finansinius e, mokesčių uostus ir taip toliau. Ačiū. Ačiū, man atrodo, tai yra labai svarbios diskusijos, visi norėtų juose pasisakyti, tačiau mes neturime tam pakankamai laiko, taigi turime riboti pasisakymus. Dabar prašom ponas Tvitu. Uh, Ačiū už pasisakymus. Norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. Tai ką girdėjome iš prezidimo, iš prelegentų ir, ir narių, priverčia mus prisiminti tai, kas buvo prieš kelis mėnesius. Iš tikrųjų, tai yra atotrukis tarp planų ir realijų, nebesugebėjimas pasiekti tūkstančio vystimosi tikslų, valstybių nesugebėjimas pasiekti 0,7 procentų, kurie buvo įsipareigoti. Kaip ir panas Mičel, aš noriu pasakyti, kad turime vykti įsipareigojimus. Mano valstybė tikriausiai gal neturtingiausia Europos Sąjungoje, gal panašiai kaip Bulgarija, bet vis tiek manau, kad turime laikytis savo įsipareigojimo vykdyti pažadus. Ir jeigu kalbame apie krizės padarinius ir sakome, kad turime apkarpyti a, savo išlaidas, turime nepamiršti, kad Afrikai krizės padariniai lems a, prarastas gyvybės. Tai yra visiškai kiti dalykai nei tai, su kuo mes susidurėme. kai eina kalba apie lėšų paskirsimą pagal prioritetus, reikia pasakyti, kad buvo nepasirinkta šiai kriziai. Ir galima kelti klausimą, ar yra tinkamas laikas dabar pertvarkyti tarptautinės institucijas. Tikiuosi, iš TVF bus atitinkamų pasiūlymų, nes jie tikrai turi vis tik tai uh, krizės akivaizdoje kitaip reaguoti. Daugelis valstybių susiduria su savo vidaus problemomis, ypač kai na kalba apie lėšų paskirstimą. Ponas Mitchell paminėjo vieną milijardą skirtą pagalbai maistu. Tačiau net negalime aiškiai žinoti, ar tie pinigai pasiekė ūkininkus, kuriem buvo skirti. Turime būti atsargus, kai eina kalba apie turimus išteklius ir prioritetus. Kalbėtojų sąrašą baigiame ir dabar vėl suteiksiu žodį mūsų prelegentams, kad jie galėtų sureaguoti į iškeltus klausimus, išsakytas mintis. Visų pirma, pirm, prezidentui Kabarukai, po to profesoriui Vurts. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti parlamentarams. Stengsiuos kalbėti trumpai, tačiau visų pirma pasistengsiu atsakyti į pana Mičel klausimą, nes jis, man atrodo, yra esminis. Afrikos piliečiai gyvena kaimuose pas, ir jų darbo vietos dinksta ir taip toliau. Kai krizė prasidėjo, kai Tuniste susirinko ekonomikos vadybininkai, pirmas klausimas buvo, ką galime padaryti patys dėl savęs. Nes mes matėme, jog yra atotrukis tarp tarptautinių įsipareigojimų prisėmamų e, tarptautinėse konferencijose ir jų įgyvendinimo. Ir mes nusprendėme, kad vis tik tai reikia laikytis ekonomikos reformų, kurias reikia vykdyti Tačiau Botsvanai reikėjo ne reformų. Visi sakė, kad iš tikrųjų Botsvana viską padarė gerai. Taigi, iš tikrųjų, ne dėl to, kad Botsvana nesireformavo, kad jis susidurė su o, krize. Arba, pavyzdžiui, Žaliojo Kišulio Respublika dėl to, kad sumažėjo e, pervedimų, dėl to, kad sumažėjo turizmo apimtis. Dėl to jis susidurė su krize, o ne dėl to, kad e, per mažai reformų. Jeigu krize būtų kilusi prieš 15 metų, ji būtų padariusi daug didesnę žalą nei dabar. Dabar daugelį Afrikos valstybių mm, augimas yra 6-7 procentai ir e, tai yra įvykdytų reformų rezultatas. Tačiau nei viena reforma Afrikoje nesugebės išgelbėti šio žemyno nuo klimato kaitos. Mm, ar tai būtų Malis, Nigerija ar dar kita nei viena e, valstybė e, Afrikoje nesugebės e, kažko pasiekti vien reformomis. Jeigu iš tikrųjų nei vienas milijardas dolerių nieko neišgelbės, jeigu Afrikai nerūpės jų pačių žmonės. Labai aiškiai turi būti pasakyta, ką besivystančios valstybės turi padaryti dėl klimato kaitos, dėl tiesioginės pagalbos, vystimusi ir taip toliau. Aš manau, kad Afrikoje tikrai daug kas įvyko ir prieš krizę. Tačiau pirmą kartą per šios 20 metų tai yra krizė, kuri yra, kuri yra visiškai iš išorės primesta Afrikai. Uh, Aišku, galite pasakyti, kad visą tai liečia mus visus, taigi turime ieškoti sprendimų kartu. Todėl mes buvome ir Londone, ir Pittsburghe, neprašydami pagalbos, bet sakydami, kad tai yra bendra krizė, taigi reikia sėsti kartu ir ieškoti sprendimų kartu. Iš tikrųjų, ar e, ištekliai yra vidiniai ar išoriniai, visų pirma reikia galvoti apie jų efektyvumą ir galvoti kartu. Dabar dėl pana Berman, dėl e, inovacijų klausimo, po to poniai Vurs perduosiu žodį. Aš manau, kad iš tikrųjų mes gerbėme savo įsipareigojimus, turime Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos efektyvumo, tačiau praeitais metais buvo bandyta karo įvertinti, kas yra padaryta ir tikrai pažangos yra mažai. Dėl to, kai kalbame apie tai, kas turi būti novatoriška, kas turi būti reformuota, visų pirma, pažiūrėkime, kas yra padaryta pagal įsipareigojimus. Afrikos bankas, pasaulio bankas, Europos komisija, man atrodo, turi veikti iš vien. Um, I'm, I'm to... Labai apgailėstauju, kad negalėsiu atsakyti į visus jūsų klausimus, nes laikas riboja, tačiau uh, paraginčiau jūs visus su, su konkrečiais klausimais kreiptis tiesiogiai, mane pasistengsiu juos atsakyti išsameu. Tačiau ypač noriu atsakyti į du klausimus. Pirmasis. Pratesiant tai, kas jau pasakyta, manau, kad ponas Mečel iškėlė labai svarbų klausimą kaip jūsų pačių visuomenėms kyla atitinkami poreikiai, kaip gali pateisinti, jog dar reikia teikti pagalbą ir kažkokiam tolimoms šalims. Taip, atsiprašau, gal čia ne jum reikėtų skirti. Vakar aš sakiau, kad mums reikia teisės aktų dėl 0,7 procentų. Jūs kalbate apie gerą valdyseną ir aš tikrai paremiau jūs, tačiau jūs turite pakeisti ir savo valdymą. Tikrai ne, neužsidarykime savo keute ir nesakykite man to, ko nepriskirkite man tų žodžių, kurių nepasakiau. Čia Sutinku su tuo, ką ponas Kašmanas pasakė, tikrai gal norėtumėte išklausyti ir to, ką kiti žmonės pasakė. Atsiprašau, iš tikrųjų besąlygiškai atsiprašau, kad jums priskyriau žodžius, kurių jūs nesakėte. Tik aš norėjau pasakyti kiek kitokią mintį. Tikrai nėra nei vienos Europoje valstybės, kuri nebūtų mm, a, labai asmeniškais, betarpiškais būdais tarp, sus, tarpusavį susijęs su kitomis ir tikrai tokios, kuri nebūtų susijusi su Afrikos valstybėmis, jų valdymu ir žlugimu. Iš tikrųjų, besivystančios valstybės pastaraisiais metais darė lėtą, skausmingą, tačiau reikalingą pažangą, kad būtų geriau valdomas. Tačiau visa ta pažanga gali būti nubraukta per vieną akimirką. Ir tikrai padariniai jūsų rinkiminėse apygardose bus tiesioginės. Pavyzdžiui, piratavimas o, tapo didžiulė Somalio pakrančių o, um, problema ir ji kelia pavojų o, laivams ir prekiams, kurios atkeliauja iš kitų pasaulio kraštų į jūsų kraštus. O, būtent tai, ką matome Somalija, ir yra ta grėsmė, kuri plinta dėl krizės. Narkotikai, problema Junktinėje karalystėje ir dar aštrės dėl krizės, dėl to, kad narkotikai yra gabenami per įvairiausias pasaulio vietas, kur o, dėl valdymo žlugimo nebeįmanoma nieko sukontroliuoti. Mūsų demokratijoms iškils pavojus dėl to, kad sumažės demokratijos kitose valstybėse dėl o, valdymo žlugimo. Štai yra krizės padariniai ir man atrodo, tai yra pagrindinė žinia, kurią jūs turite perduoti savo rinkėjams namuose. Dar vienas labai svarbus dalykas, ką norėčiau aiškiau išdėsti jums analizė dėl 1,6 procentų, kurie tik tai iš visų naujų TVF paskolų keliauja e, Pietų Afrikai, Afrikos pietiniai dalį. Iš tikrųjų, tai yra sėtina ne tik su technokratais TVF, bet tai reikia sėti ir su tuo, ko ES nori iš TVF kur nukeliavo TVF ištekliai. Kaip jūs daugumą žinote, aš um, galiu perskaityti jums štai pagrindinius laureatus. Rumunija, Ukraina, Vengrija, Serbija, Baltarusija, Latvija, Islandija. Europa negali savo leisti finansinės krizės ir vidinio sprogimo savo, tar, savo teritorijoje ir prie aplink ją. Taigi TVF tapo naudingu instrumentu ES, sprendžiant finansinę krizę. Tai tikrai labai svarbus TVF vaidmuo. Būtent dėl šios priežasties TVF ištekliai nukeliavo būtent tiesioginiams finansinės krizės padariams spręsti būtent tose valstybėse. Nenorėčiau, kad nei vienas iš jūsų išeitų iš šios salės galvodami, kad mm, tie parodymai, kuriuos jums štai pristačiau, e, rodo vieno iš svarbiausių institucijų blogį. Ne, jūs esate mm, pagrindiniai tų institucijų dalyviai, būtent tos institucijos daro tai, ko jūs ir JAV norėjo, kad būtų išspręsta finansinė krizė. Tačiau jums keltinas klausimas būtų toks, ar jūs taip pat norite, kad ši institucija spręstų ir tuos šokus, kuriuos patiria e, smulk e, mažos ekonomikos, ar iš tikrųjų tai patenka iš institucijų mandatą. Būtent iš, jūs turite spręsti, ar tai turi patekti iš institucijų mandatą, ar jų ištekliai turi būti skirti tam. Jūs kaip teisės aktų kuriejai turite nuspręsti tai. Ir dėl ES e, atsako, koks jis galėtų būti. Manau, yra labai svarbu, kad šis komitetas ir visa ES dėmesį sutelktų į tas priemonės, kurios gali sparčiai ir efektyviai e, išsklaidyti krizę. E, kolega iš Europos komisijos paminėjo 500 milijonų eurų, kurie pridėti prie flex mechanizmų teikiamos pagalbos. Aš taip suprantu, kad tai yra avansavimas, kad mes iš tikrųjų turime galvoti, kad kai bus sunaudoti tie ištekliai, kuriuos buvo vėl, panaudoti vėliau, kaip užpildyti tą spragą. Nepamirškime, kad didžioji dalis tos pagalbos yra skirta švietimui, sveikatai, visai tai suplanuotai veiklai. Ir kai mes tas lėšas avansuojame tam, kad, kad e, išspręstumėm dabar netidėliotinus krizės padarinius. Ką mes vėliau darysime, kai reikės tų viešojo sektoriaus išlaidų, būtent tai veiklai, kuri suplanuota vėliau, būtent tai yra labai aštrus klausimas. Aš labai apgailestauju, kad laikas baigėsi ir negaliu atsakyti į daugiau jūsų tikrai puikių klausimų. Ačiū. Labai ačiū. Abiems jums labai dėkoju. Jūsų pasisakymai mums labai vertingi. Mes e, rengėme rezoliuciją, kurią norime pateikti didžiojo 20-ko sutikimui, taip pat klausimui, kurį norime pateikti komisijai. Mes atsižvilgsime jūsų pasisakymus savo darbuose. Dar kartą abiems jums labai dėkuoju. mes galime pateikti pakeitimų atsižvelgdami į jūsų informaciją per, šią, per šį posėdį ir pagal 156 mūsų darbo tvarkos taisyklę galime pateikti savo pakeitimus šiuo atveju žodžiu, nebent komiteto nariai prieštarautų tam. Atrodo, kad ne. Taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad su mumis susisiekė Tarptautinis valiutos fondas. E, fondo e, aukšto lygio pareigūnų delegacija nori su mumis susitikti, aptarti skolinimo galimybės žemų pajamų šalims e, kitą savaitę. Jums bus atsiųst tos elektroninės žinutės, kur konkrečiai nurodysime laiką to susitikimo. Labai ačiū, o dabar galime tęsti darbą pagal darbo atvarkę. Jeigu norėtumėte pasilikti ir paklausyti, tai prašom. Dabar žiūrėsime į biudžetą. Pranešėja turime, kuris rengia nuomonę dėl kitų metų biudžeto. Reikia nuspręsti mums taip pat, kada bus galutinis terminas pateikti pakeitimus. Taigi suteiksiu žodį Gei Mitchellui pristatyti nuomonės projektui. Ačiū pirmininkė, aš šiek tiek nedrasiai kalbu vėl, e, nežiūrint, kokį klausimą iškeltum e, šiame komitete, e, parodydamas savo supratimą, solidarizuodamas su kalbėtojais, viskas visai skirtingai kitaip interpretuojama. Taigi dabar dėl nuomonės. Svarbiausias dalykas E, biudžete atsispindintis yra finansų krizė, klimato kaitos iššūkiai. Abu tie dalykai buvo išryškinti Gunilos Karlson kalboje, kai ji pasisakė vakar mūsų komitete. E, pirmininkė, man atrodo, kad salėje vyksta dar keli posėdžiai. Ar aš galiu tęsti? Dėl finansų krizės komisija jau yra pasiūlusi, pasiūlusi priemonės padėti AKR valstybėms, tačiau e, kol kas e, nėra e, jokių priemonių Azijos valstybėms skirtų, nors dauguma pasaulio gyventojų gyvena Azijoje. Man atrodo, kad DC strateginiai dokumentai bus greitai peržiūrėti ir tada bus kažkas padaryta. E, pagalbos finansavimas pagal DCA jau skirtas Azijos ir Latinų Amerikos šalims. Poreikiai susijęs su krize yra papildomi, taigi reikia rasti ir papildomų lėšų poreikiams papildomams finansuoti papildomi poreikiai turi būti finansuojami iš papildomų lėšų. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti, kaip padėti toms šalims išbristi iš krizės. Antras klausimas, pirmininkė, yra klimato kaitos dalykai. Ir e, mes turime galvoti, kaip taikytis e, e, prie pasiekmių Komisija yra pateikusi jau savo prognozes vakar vakarai ir aš paskui, kai svarsysime šį klausimą, siūlysiu pakeitimą žodžiu mes turime daug ką padaryti prieš pasibaigiant dabartiniai daugiametai finansavimo programai 13 metais. Mes turime užtikrinti, kad ir šiai sričiai bus rasta išteklių. Aišku, aš žinau, kad lėšų yra nedaug, bet jų yra nedaug dėl to, kad sutarimas dėl e, finansio e, plano nustatė per nelik žemas lėšas, e, kurias galima skirti už bendrijos ribų finansavimo įvairių priemonių pagal ketvirtą biudžeto kategoriją. Galiausiai aš norėčiau išreikšti savo pasipiktinimą E, praktika, kuri buvo taikyta tiek pernai, tiek šiais metais, tai yra biudžeto procedūros pradžioje nepateikti mums visos informacijos. Mes verčiami laukti, kol procesas pažengia gerokai priekį ir tik tai tada gauname detalės. Uh, E, komisija atsiuntė vakar tik tai pakeitimus savo biudžeto pasiūlymams. Aš vakar vakare po 6.20 gavau elektroninę žinutę tuo klausimu. Tai yra neprimtina, nes mes e, praėjus mažiau negu parai turime balsuoti šiuo klausimu. Taip negalime dirbti. Ir mano nuomonės projektas parengtas buvo prieš tas E, naujienas, kurias gavau vakar vakare, bet aš šiandieną norėčiau savo pasipiktinimą dar kartą e, pabrėžti, mes nesame kokia nors gyventojų e, asociacija, susirinkus nežinia ką svarstyti, esame teisėkuros proceso dalyviai ir negalime gauti pasiūlymų paskutinę minutę, kad paskui nebegalėtume priimti gerai informuoto sprendimo. Ačiū. Dėkoju, ponė Mičelai, dabar norėčiau pasiūlyti nariams sudalyvauti diskusijoje. Prašom. Trumpai. Pirmininkė, man atrodo, kolega parengė gerą pranešimą. Mūsų darbas yra komitete atkurti Europos biudžetą. E, ir tai būtų teisinga. Pone Zaborska pateikė porą pakeitimų ir dėl jų norėčiau pasisakyti. Atrodo, kad tai gali turėti netiesiogiai įtaikos moterų teisėms, abortams ir man tai, kaip pateikti pasiūlymai, yra nepriimtini. Nepriimtina. Pone Zaborska. E, ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai paaiškinti, ką norėjau pasakyti savo pakeitimais. Savo visuose pasisakymuose, visuose pranešimuose visuomet rėmiau moterų sveikatą, motinų sveikatą ir nemanau, kad ES turėtų skatinti tokią praktiką besivystančiose šalyse. Kalbu apie abortus, kurie Šis klausimas nėra ES valstybių narių kompetencijos dalykas. Būtent dėl to aš pateikiau savo pakeitimus. remdami abortus besivystančiose šalyse, mes kišamės į atitinkamų valstybių kompetenciją. Besivystančių šalių kompetenciją. Ačiū. Pone Mičelai, šiuo klausimu. Aš kaip suprantu, galbūt kolegė Saborska galėtų dar paaiškinti. Čia kalbama apie priverstinius abortus tai dėl ko yra problema keliama, ar jūs norite, e, kad tai, bū, kodėl, kad tai būtų ar ne, kodėl, ar mes kada nors esame balsavę prieš priverstinius abortus, ar už. E, jos pakeitimai yra prieš priverstinius abortus, kas gali už tai pasisakyti, bet uh, E, kai kas įsivaizduoja, kad tai yra e, su, su abortais visai susiję dalykai, bet tai yra moterų dalykas nuspręsti. Tai yra ponios Saborskos interpretavimas. Pranešėjas iš tikrųjų negalvoja, kokia yra ponios Saborskos pozicija, bet svarbiausias dalykas, kad mes čia kalbame apie priverstinius abortus. Aš nežinau, ar ponė Zaborska ketino pristatyti šį klausimą, kaip jis suprantamas, galbūt čia neteisingai suprasta. Paprasčiausiai mes kalbame apie pri, kovą su priverstiniais abortais ir mes esame tokią poziciją parėmę anksčiau. Mes žiūrime apie pakeitimą, kon, kalbame apie pakeitimą konkretų, mes dėl jo turėsime vėliau e, balsuoti klausimas yra ne apie kieno nors intencijas, bet apie tai, kas išdėsta e, popieriuje, juodo ant balto. E, Vatikano balsas puikiai girdimas šiandieną. Toliau, kita kolegė. Ar galiu kalbėti? Greitai gavau, aš bandžiau tik tai užsirašyti, aš kart jau galiu kalbėti. Ne dėl abortų pasisakysiu. Todėl aš palauksiu, kol išsisakysite šiuo klausimu. Pone Kešmanai. Labai ačiū. Neminėsiu nei Vatikano, nei popiežiaus, tačiau pasakysiu štai ką. Taip turime pasižiūrėti į pakeitimą, bet galvoti ir apie galimas pasiekmes bet kokio pakeitimo. Aš manau, kad ponė Zaborska išdėstė, kokios bus pasiekmes. Ilgainiui tai e, mano frakcija, atsiprašau, mano frakcija ir e, kiti panašiai galvojantis balsuos prieš, nes mes manome, kad e, reikia galvoti apie moterų teisę rinktis. Jeigu bus taip suformuluotas e, pakeitimas, mes gal pakeisime savo poziciją. Bet dabar, man atrodo, ponė Zaborska pasakė, kur jinai atsi, nori atsidurti ateityje ir mes nepalaikysime šio pakeitimo, nes mes už moters teisę pasirinkti. E, Pone kita, aš esu Catherine Grace. Noriu pasakyti, jog mano frakcija visiškai pritarė tam, ką ką tik pasakė socialistų frakcijos atstovas. Uh, Aš perskaičiau šiuos pakeitimus ir pašiurpau. Taigi visiškai pritariu prieš mane kalbėjusiam kolegai. Ar norėtumėt dar sureaguoti tai, ponė Zaborska? Trumpai. Manau, kad tie, kurie pranešime sako, kad reikėtų uždrausti priverstinius abortus. Pirmiausia, tie žmonės buvo anksčiau e, parlamente buvusi ponė Gomeš ir nemanau, kad ji atstovauja nuomonėms, e, kurios kai kam gali pasirodyti esančios labai e, deš, dešinės pozicijos. Aš iš tikrųjų noriu priminti Jums, kad balsuosime dėl šio pakeitimo po 15 minučių labai greitai ir balsuosime dėl to, kas parašyta, ne dėl to, kas galbūt ką norės daryti ateityje. Pone Dėva, tikriausiai e, leiste man pasakyti akivaizdų dalyką. Tuo pačiu mes turime atsižvelgti į tai, koks yra e, nuo numatomas ar netgi netikėtas rezultatas, kuris gali atsirasti dėl mūsų sprendimų parlamente. Dar kartą, ponia Gomeš pasiūlė šį pakeitimą pernai, pernai dar ir man regis komitetui, komitetas vienbalsiai jam e, pritarė. Šiais metais dar kartą ponia Zaborska siūlo jį dėl to, kad e, žmonės E, kalba apie priverstinius abortus. Čia ne apie moterų teisę pasirinkti mes kalbame. Pone Gomeš būtent tuos žodžius pernai buvo įrašusi. Dabar mes vieni kitų žodžius interpretuojame ir norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad socialistai tai neparems priverstinių abortų. Viskas labai aišku, labai ačiū. Gerai, kad paaiškinate, socialistai nerems priverstinių abortų. Puiku. E, labai rimtas e, kaltinimas komisijai. Komisija neduoda parlamentui pakankamai laiko pasižiūrėti į siūlomus pakeitimus ir dabar, kaip visada, pas mus atėjo Martin Paddington, kuris ir atsakys mums už viską. Taigi, Martinai, aš esu skiriaus vadovas EuroAid, tai yra generalinis direktoratas, kuris atsakingas už mūsų išorės e, programų įgyvendinimą kai kur ir rengiantis stoti e, į Europos Sąjungos šalims. Aš norėčiau sureaguoti į pono Mičelo pasakymus dėl informacijos. Mes, kaip jau vakar vakarai jam parašiau ir norėjau paaiškinti, bandome parengti preliminarų biudžeto projektą labai labai iš anksto. Parlamentas įgauna gegužės mėnesį. Parengiamasis darbas iš tikrųjų prasideda sausi. Tai yra iš dalies E, paaiškinama, kodėl preliminarus biudžeto projektas nėra labai tikslus ar labai aktualus. Aš visiškai suprantu ir vertinu tai, kad komisijai atsiųsti pataisomai raštą E, kažkada anksčiau. Noriu paaiškinti, kad nelabai įmanoma, nes vakar jisai tik tai buvo patvirtintas ir aš kaip galima greičiau visą informaciją jums e, perteikiau. Aš visiškai suprantu, kad tai nesuteikia jums pakankamai laiko švelniai kalbant ir pirmiausia pranešėjui visiškai įsigilinti į pokyčius. Labai atsiprašau, kad taip atsitiko, Galiu patikinti pranešėją ir komitetą, kad darysime viską, ką galime biudžeto sudarimo procedūros metu, kad užtikrintume glaudų bendradarbiavimą ir netrukdysime jums atlikti jūsų svarbaus darbo. Jeigu yra dar kokių nors pavyzdžių, kur jo nuomonė nepakankamai informacijos gauta ar neteisingos, tai labai mielai su juo tai aptarsiu konkrečiai, kad pašalintume visus nesusipratimus ir kad galėtume užtikrinti geresnę bendradarbiavimo dvasę. Dar vienas ar du trumpi pastebėjimai. Šį rytą keletą kartų buvo užsiminta apie maisto priemonę, dėl kurios sutarta pernai. Ir sunkumus randant išteklių pagal ketvirtą kategoriją. Jūs tikriausiai prisimete, kad komisija pasiūlė maisto uh, priemonę ir tikėjomės, kad iš antros kategorijos e, sutiks biudžeto institucija finansuoti, tada nereik ir kad būtų naudojama, bus naudojamos lėšos skirtos Europos ūkininkams e, paremti neturtingų šalių ūkininkus, bet tam nebuvo pritarta ir paskui reikėjo ieškoti lėšų ketvirtojoje kategorijoje. Mes e, darėme, ką galėjom, įskaitant pakeitimus tarptautinių tarp institucinėme susitarime. Pati priemonė įgyvendama labai gerai, dabar jau yra rasta virš 900 milijonų eurų, dar reikia 700 milijonų ir iki metų pabaigos mes ketiname e, paskirti 820 milijonų. Ir Aš tikiuosi, kad komisija sugebės. Klausimas buvo keliamas, ar komisija gali greitai reaguoti tarptautinę krizę. Taip, mes galime, bet e, reikia galvoti, iš kur atsiranda ir problemos. Mes suprantame e, paminėtus poreikius e, šalims, kurioms taikoma vystoma bendarbiavimo priemonė. Kai kurios šalis gauna jau pagalbą pagal maisto priemonę, aišku, krizių yra daug, jos yra susijusios tarpusavį ir sudėtingos. Komisija parengė dokumentą, kurį atsiuntė vakar kartu su pataisomuoju raštu. Taigi parengė pranešimą apie būklę ketvirtojoje kategorijoje. Ten paminėtos priemonės, kurios gali būti įdėktos tam, kad būtų galima kažkaip išspręsti ribotų išteklių problemą, bet mes norime pasakyti, kad iš anksto skiriamos sumos yra vienas iš dalykų. Mes dabar peržiūrime pagal tarpinę peržiūrą e, visą padėtį. Per ateinančius mėnesius turėsime tam tikros galimybės sureaguoti į atitinkamų šalių poreikius. Kita priežastis, kodėl trūksta lankstumo, yra susijusi su įgyvendinimo e, veiksmingumu. Vakar Gunila e, Karlson sakė, kad Švedija džiaugiasi komisijos darbu per pastaruosius metus. Mes jums pateiksime išsamios informacijos, e, visiems nariams išsiuntinėsime tinkamą brošiūrą, kurioje kalbama apie e, greitesnį ir veiksmingesnį pagalbą. Dabar e, Palestinos klausimas Ir dar vienas dalykas susijęs su PPO diskusijomis dėl bananų. Pone pirmininkė, aš e, manau, kad pagrindinius dalykus apžvelgiau, bet e, dar jūs e, vėliau pamatysite mūsų išsamesnės pastabas dėl pačių biudžetų. Labai sveikiname jūsų pakeitimus, pirmiausia, dėl preliminaraus biudžeto projekto dėl e, aukų, prievartavimo aukų. Tikriausiai girdėjote, kas, prisimėte, ką sakė ponas Degucht šiuo klausimu dėl vertinimo dalykų pagal vystamojo bendradarbiavimo priemonę yra numatyti tie dalykai, projektų vertinimas ir mūsų metinėje ataskaitoje, e, kuri jau parengta, pamatysite informaciją apie tai dėl 529 šios eilutės mes norėtume tam tikrų paaiškinimų. Iškilo čia problemų, galvojant apie ryšį su e, kitomis sritimis tarptautinės pagalbos ir e, pirmiausia dėl jungtinių tautų FPA, dėl pen, iki 502 pakeitimo preliminariame biudžeto projekte yra numatyti tokie veiksmai. Dėl 5532 mes e, matysime tam tikrus bandomus, e, bandomuosius projektus ir pagal ICI plus tai bus finansuojama. Dėkuoju ponui Pedingtonui už jo išsames pastabas. Žinau, kad jis yra e, pasižadėjęs nuoširdžiai, kad komisija e, niekada neprimes parlamentui pokyčių, su, jis, su kuriais negalės susipažinti iš anksto. Dabar aš pirmininkavimą vėl. Vėl E, perdodu komiteto pirmininkiai. Uh, e, chair, my apologies, but I was still on that list for the budget. And I... Na, man atrodo, mes dabar baigiame šią dalį. No problem, you can have the floor. Thank you. Aišku, jūs galite pasisakyti. Well. Ačiū. Na, atsiliepiant į paskutinę komisijos pastabą apie 5502, e, būtent Kopenhagos klimato kaitos e, susitarimo pakeitimą, kurį pateikė žalieji, aš norėčiau paskelbti žodinį pakeitimą. Ir jeigu mano sistema nemeluoja, tai yra 5533. Ir dėl to šis pasiūlymas tampa pilotiniu pasiūlymu. Mums, žinoma, trūksta teisinės bazės, dėl to mes pateikėme tokį pilotinį projektą ir dėl to žalieji turi galimybę parodyti komisijai ir ministrų tarybai, jog mes norime tinkamo finansavimo klimato kaitos padariniams spręsti besivystančiose šalyse ir aš norėčiau pataisyti pranešėją. Pranešėjas remia mano pasiūlymą. Ačiū. I am now going to announce to you the results of the coordinators meeting on Tuesday. Norėčiau dabar Jums paskelbti koordinatorių susitikimo rezultatus komiteto pritarimui. Mes nusprendėme, kad EPP gali turėti du koordinatorius, poną Kasmarek ir poną Mičelą, ir abu iš jų turės atstovauti EPP frakcijai visai bet kurią temą. Mes nusprendėme taip pat e, pateikti dar du savos iniciatyvos pranešimus e, dėl skurdo išnaikinimo besivystančiose šalyse bei darbo vietų sukūrimo besivystančiose šalyse ir EPP frakcija e, pateiks šiuos pranešimus taip pat dėl AKR partnerystės susitarimo ir kotonų susitarimo šio pranešimo pirmininkas gauna nulį taškų. Taip pat mes pateikėme tokias nuomonės. Pasiūlymas dėl tarybos reglamento, nustantant tam tikras ribojančias priemonės, nukreiptas prieš tam tikrus fizinius ir juridinius asmenis bei institucijas, atsižvelgiant į situaciją Somalija. Mes pateiksime nuomonę tą pačią temą ir dėl Zimbabvės. Tai yra rezoliucija, kuri leidžia sukurti išteklius ir leisti tokiems asmenims atvykti į ES. Tokia nuomonė bus pateikta tik tuo met, jeigu bus pateiktas pranešimas. Mes taip pat pateikėme pasiūlymą dėl tarybos reglamento, keičiančio reglamentą, įsteigianti finansinį instrumentą, bendradarbiauti išsivyščiusioms ir kitos aukštas pajamas gaunančioms valstybėms ir teritorijoms, vadinamoms ICI. Taip pat e, pateikėme pasiūlymą dėl tarybos reglamento keičiančio tarybos reglamentą įsijant instrumentą stabilumui. Pirmininkas e, rengs šį pranešimą nulių taškų. Taip pat mes įsteigsime darbo grupės, kiekviena darbo grupė turės šešis pilnateisius narius ir šešis e, pakaitinius narius. Taip pat delegacijos yra kviečiamos teikti po vieną narį į šias darbo grupės. Darbo grupės. E, darbo grupė A, SND, B, EPPC, SND, D, ALDE ir D, EPP. Vicepirmininkai bus išrinkti kiekvienoje darbo grupėje, užtikrinant, kad vicepirmininkas atstovaus skirtingą frakciją negu kad pirmininkas ir labiau norima iš mažesnės frakcijos. Pone pirmininkė, aš norėčiau pateikti tam tikrą patikslinimą. Mes sutinkame, kad e, AKR instrumentas bendradarbiavimui bus e, priskirtas mano frakcijai ir aš ten turėsiu tašką. Yes, you're right. Taip, jūs esate teisus. So, uh, we, we take, we ta, we take it into... Taip, mes tai įtrauksime į rašytinį dokumentą. Ačiū. Yes, Aš kalbėjau apie vicepirmininkus. Mandatas e, šioms darbo grupėms yra skiriamams dviem su pusę metų. Uh, Kiekviena darbo grupė nustatys savo pačių darbo tvarkos taisyklės ir metodus. Mes turėsime nuolatinį pranešėją humanitariniai pagalbai. Pranešėjas buvo patvirtintas paramos stebėsenai. Biudžeto darbo grupė bus atvira visiems susidomėjusiems devenariems. Vyks dėrybos dėl kotonų susitarimo peržiūros E, komiteto susitikimuose bus skirta, skirtas nuolatinis laikas nuo dabar iki 2010 m. vasario mėnesio e, tam, kad būtų e, pranešama situacija dėl dėrybų eigos. Taip pat 2009 metais mes atsiūs, išsiųsime du narius į misiją į Bangladešą, siekiant išstudijuoti tai, kaip veikia DCI ir kaip yra įgyvendinami uh, maisto paramos instrumentai bei kokį poveikį tai daro klimato kaitai. Ir čia bus naudojama Dehont sistema. Ir bus skiriamos vietos EPP bei žaliesiems. Mes renksime e, GPI e, tolesnę misiją Du kartus bus išsiunčiama po penkis narius į Zimbabvę. Tai bus pirmo prioritetiškumo delegacija. Kita delegacija bus antro prioritetiškumo į Botsvaną bei Namibiją. Čia sudarant delegacijas bus naudojama Dehon sistema. E, vienas į Zimbabvę, du EPP, vienas Aldi ir vienas ECR narys, į Botsvaną 2 EPP, 1 SND ir 1 Žaliųjų narys. Visi nariai į šias delegacijas turės būti anksčiau dalyvavę tokiuose delegacijose Angoloje. Taip pat mes suteiksime papildomas kvotas komisijoms ir sieksime, kad būtų išnaudota nepanaudota kvota siekiant pasiūsti narius į Bangladešą. Jeigu bus patvirtinta, e, ši vieta bus skirta Aldijai. Taip pat mes sieksime e, skirti kvotas e, senajam komitetui ir skirsime vieną kvotą nariams, kurie bus siunčiami į Junktinių tautų generalinę asamblėją vyksiančią spalio mėnesį. Taip pat mes išsiųsime rinkimų stebėjimo misiją į Mozambiką ir šie rinkimai Mozambike numatomi spalio mėnesio 26 dieną ir tai bus Europos parlamento stebėjimo misija, rinkimų stebėjimo misija. E, e, taip pat e, klausimai bus rengiami susitikimų metu, jie vyks dvi dienas ir Lapkričio 90 dienomis bus surinkti klausimai dėl finansinės krizės padarinių besivystančioms valstybėms ir eksportam, eksportui. Ir Jeffrey Sachs, profesorius Sherbeck, dalyvaus e, šiuose klausimuose iš vystimosi ir verslo organizacijos ir taip pat bus atsiusti dar du ekspertai rašytinės procedūros pagrindu. Uh, ir iki kito koordinatorių susitikimo bus paskelbta tolesnė informacija. Deve tikisi, jog bus pateikta informacija apie temas ir taip pat bus kviečiami ekspertai į tolesnės diskusijas. Taip pat bus surinktas specialus susitikimas su uh, auditorių teismo atstovais dėl dėl nevalstybinio audito ir taip pat bus, buvo užsakyti du tyrimai Deve komitete anksčiau ir jie bus dar kartą patvirtinti. Taip pat bus teikiami pasiūlymai siekiant išstudijuoti biudžeto e, poreikį 2009 metų likusiems mėnesiams ir bus surinktas susitikimas spalio 5 dieną. Pone Bubu Zait dalyvaus tame posėdyje, taip pat dalyvaus e, generalinis komisaras bei e, rugsėjo 10 dieną taip pat bus surinktas posėdis Europos parlamento atstovybė taip pat e, bus įsteigta, kurioje dalyvaus viena moteris ir vienas vyras ir koordinatoriai kitame posėdėje balsuos siekiant išrinkti du narius. DV kartu su AFET komitetu surenks e, Junktinių tautų e, biure Briuselyje e, kokteilių prieimimą rugsėjo 28 dieną. Taip pat spalio 12 dieną bus rengtas posėdis su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi Rosmi Žiro. Deve taip pat organizuos du neformalius susitikimus e, su e, valdybos nariais, koordinatoriais ir personalu. Bus paskirtas vicepirmininkas atsakingas už lyčių lygybę ir taip pat jis, jo mandatas bus e, galios 2,5 metų. Taip pat bus priimta rezoliucija dėl jungtinių tautų e, rezoliucijos dėl klimato kaitos Kopenhagoje. Deve ir toliau prašo surenkti specialias diskusijas plenarinėje sesijoje dėl klimato kaitos padarinių besivysačiams valstybėms. E, taip pat, kalbant apie susitarimą su Maroku, Deve surenks diskusijas su teisinė tarnyba tam, kad būtų galima nuspręsti dėl tolesnių veiksmų šioje srityje. Deve surenks nuomonių apsikeitimą dėl Mauritanijos su komisijos ir tarybos atstovais. Taip pat bus surinktas nuomonių apsikeitimo susitikimas e, dėl Afganistano, ypač dėl to, kokį poveikį tai darys vystomosios pagalbos bendradarbiavimui. Deve prašys, kad delegaciją į ES e, teisės komitetą e, sudarytų 14 narių iš DV kartu su INTA komitetu. DV taip pat išreikš pageidavimą e, pasikonsultuoti su partneriais prieš nusprendžiant dėl delegacijos sudėties nebent konsultacijos tarp Deve ir Inta narių e, ves prie bendrų sutarimų. Iš tikrųjų, tai buvo labai ilgas sąrašas, 18 punktų. Jūs prašyte žodžio, prašom. Ačiū, pirmininkai, noriu tęsti diskusijų, gal ne dabar reikėtų diskutuoti, tačiau noriu um, iškelti vieną klausimą. Uh, Pasakyte, kad e, vienas koordinatorius turi būti nuo frakcijos, tokios yra mūsų taisyklės. Tai jeigu ne, tai kadangi matome, kad taip nėra, tai tikriausiai mūsų frakcija kels šį klausimą pirmininkų sueigoje. Na, iš principo mes juk pritarėme tom taisyklėm, tai gal ne čia dabar diskusijos turi būti. We have. Pone, taisyklėse yra parašyta, kad neturi būti, o gali būti. Socialistų frakcija nori laikytis tokio, jeigu nori laikytis tokio mm, varianto, tai, na, galiu pasakyti, kad tikrai visą laiką, kiek dirbau šiame komitete, laikiausi, stengiausi visada viskam pritarti. Bet ir, ir yra daug įvairių kompromisų sudaryta. Tačiau mūsų dabartinis sutarimas yra toks. Ir jeigu jūs tikrai laikysite tokio pedantiško požiūrio ir tikrai e, galvosite, kad tik tai jūs vieni esate teisūs, tai tikrai ta situacija išsitęs į begalinį ginčą. Great. Nekreipkite į dėmesį. Buvo koordinatorių posėdis. Ne, aš tik tai noriu pasakyti, kad tai yra bendra pozicija. Atsiprašau, pirmininkė sako, mes turime labai įtemptą darbo tvarkę ir turime toliau dirbti pagal ją. Pone pirmininkė, man atrodo, tai yra visiškai paviršutiniška, tai visiškai netinkama čia, kad dabar puolame įžeidinėti vieni kitus. Tikrai neprofesionaliai dirbame. Pone pirmininkė, aš tikrai nekalbėjau kalbėsiu daugiau apie tai, bet iki šiol šį ryt mes girdėjome Romos katalikų Vatikano įvai, išpolius, pozicijas. Nu, manau, kad tikrai reikia nutraukti to, tokį darbą. Viskas yra labai suosmeninta. Iš tikrųjų, šioje salėje yra daug energijos, sako pirmininkė. Panaudokime tą energiją o, gražiai tikiuosi, kad visi atsinešite savo balsavimo korteles. Reikia prisiminti procedūrą. Žinote, kad reikia kortelę kišti liustų žemyn. Turite tris klavišus. Pirmas už, antras susilaikote, raudonas klavišas reiškia, kad balsuojate prieš. Okay. Pabandykime. Pabandykime, kaip veikia. Dabar štai jūs esate kviečiami balsuoti. Dabar prašome įkišti korteles. O dabar pamėginkite nuspausti vieną iš nedėlių klavišų, kurie yra dėžutėje. Jeigu balsuojate už, tai yra pirmas klavišas, per vidurį susilaikote. Ar čia yra slaptas balsavimas koks? Oh, yes. Ah, ah. Remember that is the first this button. One, this yes. button? Okay, now we have it. We try it again. Gerai, bandykime iš naujo. Taip. Right. No. No, ça marche pas. Non, ça, vous l'avez fermé, là, avec ça. Pour, euh, pour l'ouvrir, c'était ça. Voilà, ça, c'est ouvert. Yeah, in, in the vote. Maintenant, aucun vote. We vote. Now it's open. This is... Now it's working. Yes. And then you close it here. And then you show it on the screen. Yes, now. And then, then we start again. Okay. Okay? okay?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 But the trace of these names will be somewhere? In the, it will be registered. It okay. won't appear in any, yes. in, in any okay. piece of paper. Then we will start by voting on... Pradėkime. Balsuokime dėl pakeitimo žodiniam klausimui tarybai. Tai yra pakeitimas, kurį teikia daug narių, tačiau tik pono Pijom pavardė figuruoja, taigi noriu pasakyti, kad e, tą pakeitimą pasirašiau aš pati, ponė Leotard, ponė Desarnės, ponas Kopendit, ponas Binamijas, ponė Trautsman, ponas Berman, ponas Sosoly, ponas Martinės, ponė Dekaiser, Tiroly, Kasman, Derosa, Asargentini, Toja, Grės.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 as there was a problem with one voting box. Buvo problema su viena balsavimo dėžute. Tai aš manau, kad galime balsuoti dar kartą, kadangi tai yra pirmas balsavimas, tai uh, balsuokime dar kartą dėl to paties uh, pakeitimo žodiniam klausimui. Yes. Ar dabar jau visi balsavote?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 Ar jūsų balsavimo dėželė vėl neveikia? Kartais taip atsitinka, kad vienas iš narių pakelia ranką, rodydamas ženklą savo frakcijos kolegoms, kai balsuoti. Pirmininkė, atsiprašau, aš tikrai, aš naujokė, taigi aš maniau, kad jūs norite parodyti, kad yra problema. Ačiū, kad informavote mane. Balsuoti baigiame. Adapted. Then... Taigi patvirtinta, dabar balsuojame dėl pėjų pakeitimo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. was it, huh? Yeah. Okay. Now to the resolution. Yes. Now we vote on the resolution. There... Dabar balsuosime dėl rezoliucijos. Čia pakeitimų daug. Oh, yes. Secretaria, uh, recalling... Atsiprašau, sekretariatas priminė, kad mes turime balsuoti dėl galutinio žodinio klausimo teksto su pakeitimais. Taigi prašom balsuoti dėl jo. Vote is closed. The, I, I'm, yes, little confusing. Taip, iš tikrųjų, painu. Dabar mes balsuojame dėl žodinio klausimo komisijai galutinio teksto, kuris buvo pakeistas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Priimta. We now move to the vote on the resolution. Yes. Dabar periname prie rezoliucijos. Pirmininkė, prašau, kad būtų balsuojama um, grupė pakeitimų nuo 29 iki 34. Okay. So there was no no. Okay. So first amendment, De Kaiser.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 Priimta. Trisdešimtas pakeitimas, Čioli Keller ir Sargentinį. Prašom balsuoti. Everybody has voted. Vote is closed. Amendment 31. Balsuoti baigėme, priimta 31 pakeitimas, kurį pakeitė tie patys asmenys ir žodinis pakeitimas. Mes norime pakeisti formuluotę. Uh, privalo būti integruota į formuluotę uh, negali būti atsieta nuo. Gerai, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Per greitai Gerai priimta. Trisdešimt antras pakeitimas, atsiprašau. Ar galime balsuoti už 32, 33, 34 kartu? Ačiū už pasiūlymą, gera mintis. Tada balsuojame dėl 32 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Balsuojame dėl 33 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Balsuojame dėl 34 pakeitimo. Balsuoti pradedame, dar ne. Pradedame. Ar visi balsavote? Ne, nepradėjome dar. Now. What is open? Dabar balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame? Priimta.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 Priimta. 36 Rinaldi pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Rezultato matome. Priimta. 37 Görens pakeitimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Trisdešimt aštuntas pakeitimas atkrenta, nes 32 buvo patvirtintas. 39 pakeitimas Tirolien Dezir Pejon 39. Vote is open. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 40. Kačmarek pakeitimas. Prašom balsuoti. Matome rezultatą. Priimta. Atmesta pasitaiso pirmininkė. 41 atsiimtas, 42. Taip, turime balsuoti dėl 42. Prašom balsuoti. Pono Pejung pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 43. Atkrenta, jeigu 40.41 priimta, taigi jis atkrenta. Ne. 40 buvo atmestas, 41 atsimtas, taigi turime balsuoti dėl 43. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 44. Džioli Kelleris Argentinį. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt penktas stoja pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 46. Džiolį Keller Sargentinį. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 47. Ir Oljandės ir ir Pejung. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 48. Kačmarek pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 49. Džoly Keller ir Sargentinį. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 50. Cimer. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Penkiasdešimt pirmas. Džoli Keleris Argentinį. Prašom balsuoti. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penkiasdešimt antras pakeitimas. Arsenis. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau atsimtas 53, 54, Cimer. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 55. Džioli Kelers Argentinį. Balsuojame. Visi jau balsavote. Baigėme. Patvirtinta. Penkiasdešimt šeštas balsavimas dalimis prašo to ponė Sargentinė. Balsuosime pirmiausia. E, turbūt nereikia perskaityti tos pirmos dalies, dėl kurios balsuojame. Balsuokime. Visi jau balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar dėl antros dalies balsuosime, prašom. Visi balsavote, baigiame. Patvirtinta. Penkiasdešimt septintasis pakeitimas de Kaiser. Balsuojame. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 58. Dekaiser pakeitimas. Balsuojame. Visi balsavote. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 59. pakeitimas. Kačmarek. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. Dabar e, konstatuojamosios dalys, trečias pakeitimas, arsenis. Balsuojame. Visi balsavote, baigiame. Patvirtinta. E, toliau e, A naujoji dalis, visi jau balsavote, e, patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis. Balsuojame. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas, pono Dievas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Atmesta. Atsiprašau, norėjau pasakyti, kad balsavimas baigtas, sako pirmininkė, bet atmesta. Aš jau laukiau to rezultato. Dešimtasis pakeitimas. Devintas atsiimtas, dešimtasis. Pasuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, pono Dievas. Balsuokite. Ar visi balsavot? Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, balsavimas baigtas ir pakeitimas atmestas. Galime balsuoti, jeigu pritarsite, dėl 12, 13, 14 vienu kartu. Ne? Gerai, 12. Balsuojame. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tryliktas pakeitimas, De Kaiser, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14 De Kaiser. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 15 pakeitimas, taip pat De Kaiser. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 16 pakeitimas. Žiulį Keleris Argentinė. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17 dėva. Pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 tėva pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 19 pakeitimas. Ne, nebalsuosime bloku, ne, balsuosime skirai. 19. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimtasis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigtas balsavimas. Patvirtintas. Nuo 21 iki 24 vienu kartu balsuosime. Visi sutarėte? Gerai, nuo 21 iki 24. Pakeitimai balsuojame. Ar visi balsavote? Patvirtinta. 25 pakeitimas. Žoli Kelers Argentinė. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. nuo 26 iki pabaigos. Ne, galime balsuoti dėl 26.7. Ne, taigi 26. Tiroliandės ir Pejum pakeitimas. Balsuojame, ar visi balsavote, baigta. Patvirtinta. 27. Tų pačių autorių pakeitimas. Balsuojame. Visi jau atrodo balsavo, baigėme balsuoti patvirtinta. 28 atsiimtas. Pirmasis pakeitimas ponios Cimer. Balsuojame. Visi jau balsavote, balsavimą baigėme. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, dėva. Balsuojame. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su visais pakeitimais. balsuojame dėl galutinio teksto su visais pakeitimais. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Matome, kad patvirtinta. Vertėjai atsiprašo, tačiau jų darbo laikas baigėsi, toliau balsavimas vyks be vertimo į lietuvių kalbą.